Ačiū. Mėly, mielas kolega, kolegos, biudžeto kontrolės ir tas reikalų komiteto pirmininkai. Dėkuoju visiems, kurie uždavėte klausimus. Mūsų visos, visi trys komitetai dalyvavo šiuose klausimuose. Dėkoju Jums, paskirtojam vicepirmininkė. Dažnai susidaro įspūdis, kad Jums pritrūko laiko, pasakyti tai, ką norėjote. Na, o dabar jums dar skiriamos penkios minutės, kad jūs užbaigtumėte savo pasirodymą. Taigi, ponia vicepirmininkė, dar kartą dėkoju už tai, kad aiškiai pateikite atsakymus į klausimus. Dėkoju iš karto, iš anksto už išvadas, kurias dabar ir pateiksite mums. Ačiū. prieš perėdama prie apibendinančių pastabų, leidus pirmininkams, aš norėčiau padėkoti vertėjams, kurie, kaip visuomet, sako kalbėtoja, gerai dirbu. Dėkoju už ištvermę. Ir aš trumpai apibendrinsiu šias diskusijas. Nes nebūtų sąžininga man dabar detaliau atsakinėti į vienus klausimus ir ignoruoti kitus, gal, kuriuos galėjau išsamiau atsakyti. Aš tikrai labai laukiu tų ateinančių penkerių metų ir jeigu jūs pritarsite mano kandidatūrą, aš būsiu jūsų reguliari partnerė ir užbaigsiu dviem mintimis, kurios norėčiau užsakyti parlamentarams. Pirmiausia, padėkos žodžiais, ne vien dėl to, kad skirėte man savo laiko ir kartu sudalyvavote labai konstruktyviose diskusijose ir taip pat mūsų pokalbiuose šiandieną su daugeliu jūsų kalbėjus ir prieš klausimus. Jutau, kad e, tai, kas mus vienyje, yra tas tikras nuoširdus įsitikinimas, kad galime geriau dirbti žmonių labui. Ir tai leidžia man dabar išsakyti antrąją mano mintį. Aš save laikau žmonių tarnu. Ir žinau, kad aš savo tarnystę atliksiu geriau, jeigu mano ausys, širdis, akis bus visada atvertos. Ir jeigu aš klausysiu jūsų tarybos žmonių, net netgi jeigu kartais mes sutinkame ar nesutinkame, kas ir, irgi pasitaiko, viskas turi būti daroma klausantis vieniems kitų, dirbant kartu, ieškant būdų, kaip būtų galima sustiprinti tą bendrą rezultatą. Nes iš tiesų niekas iš mūsų, ir tikrai ne aš, ir tikrai nei taryba, nei visa komisija, nei parlamentas vieni patys negalės tinkamai ir geriausiai tarnauti žmonėms. O kartu, kartu mes galime tą padaryti. Ir padarysim. Ačiū. Il appartient maintenant aux trois présidents. Dabar trys skirtingų komitetų pirmininkai irgi išsakys trumpas apibendrinčias išvadas. Bet prieš tai aš norėčiau informuoti visų komitetų koordinatorius, kad vertinimo posėdis, bendras vertinimo posėdis, įtraukiant biudžeto, biudžeto kontrolės ir jūri komitetus, įvyks šį vakarą 18 valandą iki pusės 8 ASP 1G3 salėje. Pone paskirtoji vicepirmininkė. Dar kartą dėkoju Jums už Jūsų pateiktus atsakymus į mūsų klausimus, raštų pateiktus atsakymus ir šiandien išsakytus klausimus. 44 klausimai Jums šiandien buvo užduoti. Kaip ir Jūs, mes irgi siekiame geresnių rezultatų piliečių labui. Mes žinome, kad biudžetas yra kuklus, tai yra vienas procentas nuo bendro uh, nacionalinio produkto. Ir kadangi jis yra kuklus, jį reikia labai, su juo reikia labai delikačiai elgtis. Nuo pat e, kadencijos pradžios, įvertinant ir tą praeities naštą, 122 milijardų nesumokėtų lėšų iš 13 metų naštą ir taip pat iki 13 metų gruodžio 31 dienos nesumokėtos lėšos, jų našta. Taigi mes turime ieškoti struktūrinių e, sprendimų, kad būtų galima apmokėti tas sąskaitas ir kad e, Europa nes vengtų tokių skolų ateityje. Ir mes turime dabar pereiti prie veiksmų ir įgyvendinti tuos įsipareigojimus. Dėkoju už jūsų pasisakymus. Aišku, tam tikrais atvejais gal ir dar per anksti pateikti atsakymą, bet mes tikrai su nekantrumu laukime, kuomet galėsime kartu įsitraukti į daugiametės finansinės programos didinės trukmės peržiūrą, kadangi tai yra peržiūra po rinkimų, o tuo tarpu susidėrėta dėl programos buvo prieš rinkimus, taigi dabar mes galėsime tinkamai pakoreguoti finansinės perspektyvas ir sureaguoti į visų uh, europiečių interesus, atsižvelgti į konkurenciją, augimo perspektyvas ir taip pat užimtumo ir geresnio gyvenimo perspektyvas. Taigi tą norėjau pasakyti biudžeto komiteto vardu. Žinoma, dėl 300 milijardų eurų čia buvo daug užduota klausimų ir jų bus daug per ateinančias savaitės. 2015 metais, žinoma, reiks daug ką padaryti to, to, tuo klausimu. Ir dabar žodis poniai Greslį. Nu, labai ačiū. Mes šiandien išgirdome taip pat ir minčių apie tai, kaip komisija galėtų dirbti geriau. Mes e, būsime jūsų partneriai reformuojant komisiją, kadangi ši komisija pirmą kartą sulaužė tas struktūras, kurios jau buvo nusistovėjusios, taigi sklandaus, glaudaus bendradarbiavimo. Teisės komiteto vardu, ponė Georgieva, noriu padėkoti už pateiktus atsakymus ir tikiuosi, kad e, gavome pakankamą informacijos, kad galėtume dabar įvertinti jūsų kandidatūrą. Noriu priminti kolegoms, kad 18 val. susitiksime Altieros pinelį patalpoje. Tai yra salėje 1G3. Ačiū, posėdis baigtas. Félicitations, madame. Vous avez remarqué l'épreuve.